supratimo. Mano prašymas taip pat netrukus jūs pasieks. Ačiū. Pone Doyle, jokių problemų, mes jūsų paaiškinimus taip pat priimsime. Dabar kaip tik ir bus e, pateikti paaiškinimai dėl balsavimo. Ponas Fatuco dėl Belder ataskaitos vieną minutę kalbės.